andiamo. Good afternoon. Dear members, dear colleagues. Labadiena, gerbiami kolegos. Mėly kolegos, prašau susėsti, pradėsime posėdį. Ačiū. Sveiki visi atvykę į bendrą teisės reikalų, konstitucinių reikalų ir prietinių laisvų komitetų posėdį. Puikiai suprantame, kad pirmą kartą panaudojame parlamento darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį. šis straipsnis suteikia mums galimybę kartu bendrai spręsti pačius svarbiausius klausimus. Taip šiandien ir yra. Šiandien aptarėme rezoliucijos projektą dėl daugiametės būsimosios daugiametės programos, kuri vadinasi Stokholmo programa. Tai programa skirta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėjai. Visą tai prasidėjo nuo komisijos komunikato, kuris buvo paskelbtas, o 10 gruodžio Europos tarybos vadovų taryba patvirtins gairias laisvės saugumo ir teisingumo erdvės plėtojimui ateinantiems penkeriems metams, kuri pakeis ankstesnę Tamperės programą, patvirtintą 1999 metais ir 2004 metais. Tai yra, yra Hagos programa nuo 4 iki 9, 9 metų, kuri, kurios galiojimas baigėsi. Taigi Stokholmo programa įtraukia, apima trijų komitetų darbą. Esant perspektyvai, kad dabar, kas labai aktualu, įsigalios ir Lisabono sutartis. Taigi, šiandien trys mūsų, iš mūsų komitetų narių, kurie buvo įpareigoti parengti bendrą rezoliuciją, pristatome rezoliucijos projektą ir jos rengimą taip pat įtraukiami ir nacionalinių parlamentų nariai. Tokį bendradarbiavimą sustiprina būtent Lisabono sutartis. Ir šią progą mes pristatome rezoliucijos projektą trijų komitetų vardu. Pone Kazinė. Ponas Kazinės yra Konstitucinių reikalų komiteto pranešėjas, ponas Berlingveris yra Teisės reikalų komiteto pranešėjas, o aš esu Lietinių laisvių komiteto pranešėjas. Taigi, bet pirmiausia, mes turime patvirtinti darbo tvarkę. kurioje numatyta, kad mes turime patvirtinti spalio 22 dieną kaip pakeitimų pateikimo terminą ir patvirtinti du klausimus žodžiu tarybai ir komisijai, kad gautume paaiškinimus kai kuriais perinimo laikotarpio klausimais. Perinimo laikotarpio nuo dabar, kai galioja Nicos sutartis, iki kol įsigalios e, Lisabono sutartis. Tai yra, kaip bus pereinama e, teisino srityje nuo, antrosio, nuo antrojo ramščio prie pirmojo ramščio. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, patvirtinsime darbo tvarkėrę ir toliau pristatysime mūsų bendrą pranešimą. Aš Pristatysiu svarbiausius bruožus. Kaip žinote, Lisabonos sutartis, kuri netrukus įsigalios, kaip dauguma iš mūsų jau ilgai, jau seniai tikėjomės, nustatys pagrindus, tikslus ir metodus, kuriais remdamėsi dirbame laisvės saugumo ir teisingumo erdvės klausimais po referendumo Airijoje ta perspektyva, kad Lisabono sutartis įsigalios, priartėjo ir atrodo tikresnė negu anksčiau. Tai visų pirma reiškia, kad bus sustiprintas bendradarbiavimas Šengeno srityje, kas yra laisvo, laisvės saugumo ir teisingumo erdvės E, ašis. Šengenas reiškia laisvės, saugumas ir teisingumas be vidaus Europos Sąjungos sienų, laisvą judėjimą, asmenų laisvą judėjimą. Tai taip pat e, apima prieglopščio ir pabėgėlių apsaugos klausimus, migracijos politiką ir taip pat migracijos ir išorės sienų valdymą. Antras dalykas, kuris yra pabrėžiamas mūsų pranešime, kurį dabar pristatome, yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Tai yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos ramščių. Taigi pranešime kalbame apie pagrindinės teisės ir laisvės, jų apsaugą įskaitant privatumo ir orumo apsaugą, kovojant su nusikalstamumu, organizuotu nusikalstamumu ir teroru. Trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra Europos parlamento ryšiai su kitomis ES institucijomis, plėtojant iki galo išplėtojant laisvės saugumo ir teisingumo erdvę per ateinančius metus. Tai reiškia, ką norėčiau pabrėžti, e, tai yra, kad mes, Europos parlamento nariai, turime rimčiau negu bet kada žvelgti į šią sritį. Turime tikėti naujomis šio parlamento galiomis, tai yra, kad mes e, esame institucija, kuri kartu priima sprendimus ir teisės aktus visose šios šių sričių visoje veikloje. Taigi mes turime aiškiai pademonstruoti savo įsipareigojimus prieš Europos piliečius. O taip darydami turime stiprinti savo galimybės bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Tai yra vienas svarbiausių e, Lisabonos idėjos vertingų bruožų. Tai yra nuolatinis bendradavimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendrame valdyme, planuojant, patvirtinant ir įgyvendinant teisės aktus šioje srityje kiek tai yra susiję su pareninėmis teisėmis, kova su nusikalstamumu ir Šengeno erdve, tai yra laisva piliečių judėjimo erdve. Na ir paskutinis dalykas būtų susijęs su tuo, kad mes turime dirbti veiksmingiau, įtraukdami pilietinę visuomenę, teisinę profesiją, pabrėždami teisinio lavinimo ir švietimo svarbą. Tai yra ypatingai lavinant ir šviečiant teisininkus, prokurorus, advokatus, visus, kurie užseima teisės praktiką. Nes ši išplėsta laisvės saugumo ir teisingumo erdvė daug, vis daugiau reikalauja iš teisininkų e, pastangų ir žinių jų darbe. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip yra svarbu vertinti ES politikos įgyvendinimą. Tai reiškia, kad reikia, sukur, reikia sukurti objektyvę įgyvendinimo vertinimo sistemą šiai laisvės saugumo ir teisingumo erdvėjai, jos politikai. Taip pat vertinti kokybę, veiksmingumą ir teisingumo sažiningumą visoje Europoje. Taigi mes bandome skurti iki šiol nebūtą dinamiką. Tai reiškia, kad mes kasmet Europos parlamente diskutuosime apie tai, kaip yra įgyvendinami, gyvendama ši politika skaitant e, visą apimančią laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę, ypač kaip, tai, kaip įgyvendinamas e, pagrindinės teisės ir laisvės. Pažiūrėjai į rezoliucijos projektą, kuris yra išdalintas parlamento nariams, svarbiausias e, pilietinių laisvių komiteto indėlis į rezoliucijos projektą yra tas kalendorius, numatant terminus pateikti pakeitimus iki spalio 22 dienos. Ir bus taip pat balsuojama bendrai, bendroje, bendrame posėdėje lapkričio 12 dieną, po to įvyks dar vienas posėdis, kurį bus pakviesti nacionalinių parlamentų atstovai lapkričio 16 ir 17 dienomis. Ir galiausiai plenarnėje sesijoje bus balsuojama lapkričio 23 dieną Strasbūre. Toks yra pasiūlytas kalendorius, er, grafikas. Dabar suteiksiu žodį ponui Kasinį, kad jis paaiškino savo indėlį po to trečiajam pranešė ir išklausė komisijos bei tarybos ir pradėsime po diskusiją, kuri, kuri neturėtų trukti ilgiau kaip dvi valandas, kurias mes turime. Ačiū. Grazie. Questa procedura a ritmi accelerati è un po' eccezionale, ma è eccezionale a... Dėkoju. Tai, kad mes taip skubiai susirinkome ir svarstame Stokholmo programo rodo, kokia svarbi ji yra. Ponas Lopes Agijar labai aiškiai pasakė, kad mes turime dirbti skubiai. Mano komitetas, tai konstitucinių reikalų komitetas, daugiausiai dėmesio sku, o, skiria tam, kaip Lisabonos sutartis paveiks ES institucijas. Te, teisės reikalų, piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas bei mano konstitucinių reikalų komitetas skiria pranešėjus, kurie kartu parengė rezoliucijos projektą. Taigi šiandien turime bendrą rezoliucijos tekstą, Iš pradžių rezoliucija buvo labai ilga, maždaug 20 puslapių, jie buvo išdėstyta labiau nei 100 punktų. Tačiau mes nusprendėme, kad toks ilgas dokumentas yra pernelyg išsamus. Todėl mes turėjome šią rezoliuciją taisyti. Sottolineio questi aspetti. Primo, ovviamente la soddisfazione per la estensione dei Dabar štai ką norėčiau pabrėžti. Iš dalies aš tikrai labai esu patenkintas, kad parlamento teisėkūros teisės yra išplėstos ir numatytos naujos teisės. Tai yra jau, jau e, imtasi tam tikrų procedūrų, mes esam pateikę pareiškimą tarybai ir taip pat išplėstos taip pat klausimusi procedūros. Dabar jau tai įtvirtinta Lisabonos sutartyje. Vadinasi, mes šiuo atveju tokiu būdu e, e, vėlgi imsimės naujos e, procedūros, tai yra, kurioje aktyvesnis vaidmuo tektų parlamentui. Be to labai svarbu ir tai pabrėžė ponas Lopės Agilar, tai yra nacionalinių parlamentų vaidmuo, juo, jų aktyvesnis įtraukimas į būtent mūsų darbą. Tai nereiškia, kad nacionaliniai parlamentai mus turėtų pakeisti savotiškai, atlikti mūsų darbą, bet kita vertus nacionaliniai parlamentai, kurie yra tiesioginis tiltas tarp uh, tarp mūsų ir, ir gyventojų, tikrai jie gali tinkamai prisidėti prie e, šios erdvės darbo. Tad iš tikrųjų labai, labai svarbu e, nacionalinių parlamentų įtraukimas į šį e, procesą. Ypač tas vaidmuo svarbus, kai svarstom subsidiarumo principą, kadangi šiuo atveju prižiūrėti, kaip laikomasi subsidiarumo principo, tas vaidmuo tenka tiek Europos parlamentui, tiek nacionaliniams parlamentams. Labai svarbu iš tikrųjų nustatyti ribą e, galių. Ir kartu be abejo reikėtų užtikrinti tokį bendradarbiavimą, kad sklandžiai vyktų teisėkuros procesas. Dar kitas labai svarbus institucinis dalykas, kad su Lisabono sutartimi dabar tiesiogiai susijęjama pagrindinių teisių hartija. Apie tai mes jau kalbėjom anksčiau, dar 2007 gruodį tas klausimas svarstėm, o dabar pagrindinių teisių hartija yra savotiš susieta su Lisabono sutartimi ir tokiu būdu ji yra juridiškai privaloma valstybėms narėms. Be to, Lisabono sutartyje numatyta, kad ES gali prisijungti prie kitų tarptautinių konvencijų, prie tų konvencijų, prie kurių yra prisijungusios atskiros valstybės narės. Šiuo atveju naujovė yra ta, kad, kad, valst, kad dabar tai yra, tai yra teisingumo teismas savotiškai irgi susijęjamas su, su nacionaliniu valstybių teismais, bet suprantama, su tuo gali būti susijusis kompetencijų pasidalymo problema. Na, o dėl konstitucinių reikalų komiteto ir jo vaidmens, tai norėčiau dar du dalykus pabrėžti. mes prašom, kad Europos parlamentas ir kartu nacionaliniai parlamentai, kad jie labiau būtų ir kartu ir parlamentas bei nacionaliniai parlamentai būtų įtraukti į Eurojusto darbą. Be to mes rezoliucijoje raginame, kad reikėtų apsispręsti dėl vienodo vienodos teisės pasirinkimo principo, tam tikros teisės pasirinkimo principo. Dar paminėtinas vienas svarbus dalykas. Beje, tas dalykas ypač domina mano komitetą, turiu galvoje e, migracijos klausimas. Mes žinom, kad šioje srityje reikia laikytis tam tikro požiūrio, kuris e, iš tikrųjų atspindėtų ne vien tik tai valstybių narių bendradarbiavimą, bet ir pademonstruotų tikrą solidarumą tarp valstybių narų. narių. Aš būdamas Italijos pilietis, tai itin suvokiu, kadangi juk įvažiavę žmonės į Ispaniją ar į Graikiją, jie automatiškai atsiduria ES teritorijoje. Ir tada tie žmonės gali laisvai judėti visoje ES teritorijoje. Tad tas problemas tikrai mes turėtume spręsti Europos lygiu. Visų pirma, reikėtų keisti mentalitetą. Bet vėlgi reikėtų čia skirti teisėtą migraciją ir nuo neteisėtos migracijos ir ypač stiprinti kovą su pastarąją. Reikia taip pat turėti ir sistemas, e, kurias, e, pagal, kurios įgalintų priimti e, asmenis, kurie, ši, kuriems ši, grėsia įvairius, įvairi, įvairius dalykai savo gimtosiuose šalyse. Ta tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, toks bendras kelių komitetų posėdis yra labai svarbus. Kartu tai rodo, kokia svarbi yra ši iniciatyva. Aš manau, kad Stoholmo programa yra labai svarbus tikslas, kuriant bendrą Europą. Bet to norėčiau padėkoti mūsų komiteto sekretariato darbuotojams, kurie per kelias valandas sugebėjo nuveikti iš tiesų labai daug. Aš kalbu apie dokumentą, kurį mes dabar svarstome. Mes pirmiausia siekiame pusiausviros Mums reikia, kad šis dokumentas būtų gerai subalansuotas. Ne tik iš, ne tik teisinių požiūrių, bet ir kiek platesnė prasme. Tai yra, kad jis tikrai spindėtų mūsų norą sukurti Europoje laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri būtų naudinga visiems mūsų piliečiams. Taigi mes dirbame galvodami apie mūsų svarbiausius tikslus bei pagrindinės priemonės, kurių poveikį mūsų piliečiai galėtų pajusti kasdienėme gyvenime. Turėjome taip pat suderinti žmonių norą gyventi saugiai, visiškai pateisinamas ir suprantamas noras. Ir pagrindinių piliečių teisų kurios buvo kūriamos jau ilgą laiką. Ir aš pirmiausia kalbu apie pagrindinės laisvės. Kadangi siekiant saugumo kyla grėsmė, kad galima pakengti šioms teisėms. Europoje mums visiems labai rūpi mobilumo teisė. Tai yra vienas svarbiausių šios bendros uh, laisvės saugumo teisingumo erdvės dalykų elementų. Tokiais e, šaltais, sausais žodžiais apibūdinama, kas yra mobilumas. Mobilumas yra labai praktinis dalykas labai praktinė savoka, bet apie tai šiek tiek vėliau. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kalbėdamas apie šią rezoliuciją. Stokholmo programa ne tik, yra ne tik Hagos programos tesinys. Labai aiškiai reikia pasakyti, kad Hagos programoje buvo siekiama bendromis pastangomis kovoti su nusikalstamumu. Tai yra kartu e, vykdyti e, nusikaltimų tyrimus. O Stokholmo programa praplės mūsų bendradarbiavimą ir papildys jį e, keliomis papildomomis sritimis. nes šioje programoje yra numatytas ir piliečių, ir valdžios bendradarbiavimas. Tai yra naujovė. Dar vienas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra tai, kad Hagos programoje buvo numatyta daug svarbių dalykų, kurie buvo labai gražiai suformuluoti, tačiau dėja jie niekada nebuvo įgyvendinti. Kaip mes puikiai žinome. Dažnai valstybės narėse gražiai kalbame, bet e, ne visada padaroma. Tai apie ką politikai kalba. Taigi, vien žodžių nepakaks ateityje. Nepakaks vien įstatymų. Reikia šios įstatymus tinkamai gyvendinti ir reikia prižiūrėti, kad, tink, kad jų yra tinkamai laikomasi. Taigi mes galvosime, Stokholmo programoje yra parašyta, kad mums reikia geros politikos bei tinkamo jos įgyvendinimo. Tai reiškia, kad turėsime tikrinti, kaip ši politika yra taikoma realiame gyvenime. Ir jeigu pamatysime, kad politikai nepasiteisina ar kokias nors priemonės nepasiteisina, tuomet turėsime jas taisyti. civilinė teisė. Svarbiausias dalykas yra išdėstytas žmogaus teisų konvencijoje. Tai yra piliečių galimybė kreiptis į teismus. Stokholmo programa supaprastina visą šį procesą, kadangi Dabar piliečiams labai sunku yra susigaudyti daugybę įvairiausių taisyklių ir išsiaiškinti, ką kaip reikia daryti pagal kiekvieno teismo tvarką. Verslo, socialinio gyvenimo, šeimos gyvenimo sritise daug kas bus supaprastinta įgyvendino šią programą. Pavyzdžiui, paveldimo klausimai, vaikų išlaikymo klausimai. Tai yra dalykai, kurie rūpi visiems e, piliečiams. Milijonai piliečių gali jums pasakyti, kad tai yra labai svarbus ir aktualūs dalykai. Ypač šiais laikais, kai žmonės vis dažniau gyvena ne vienoje šalyje. Taigi šios problemos yra sprendžiamus Stokholmo programoje. Toliau vartotojų teisės. Siekiama sukurti vartotojų teisų apsaugos sistemas, pagrįstas komercinė teisė. Toliau bankai. Bendrovių teisė bus derinama pagal Stokholmo programą. nes mes žinome, kad tai yra tobulintinas rytis, e, į tai mūsų dėmesį nekart yra atkreipęs Europos teisingumo teismas. Yra ir kitų civilinės teisės klausimų. Romos 2, pavyzdžiui, reglamento paliktos spragos. Taigi mes e, galvojame apie taip, kaip galima būtų patobulinti mūsų teisės sistemą, kaip galima būtų suderinti įvairius teisės aktus ir taip pagerinti ir bendrą teisingumą ir prieigą prie jo. Toliau galėčiau paminėti dar sutarčių teisę, nes mums visiems reikia bendros e, sutarčių teisės sistemos tam, kad mūsų įmonės sugebėtų susigaudyti, kaip reikia sudarnėti sutartis, kai juose dalyvauja kelių valstybių subjektai. Nepaisant to, kad Stokholmo programoje nesiūloma kokiu nors radikalių priemonių šioje srityje, joje vis dėlto yra numatyta nemažai smulkesnių, mažesnių žingsnelių, kurie padėtų mums derinti nacionalinės sutarčių teisės sistemas. Mes nenorime sukurti Europos teis, bendro teisingumo. Mes norime suderinti nacionalinės sistemas tam, kad teisininkams, kiekvienoje šalyje, teisininkams, teisėjams būtų lengviau dirbti. Nes dažnai vienos e, šalies teisėjai visiškai neišmano, kas vyksta ir kas kaip daroma yra kitoje kaimininėje šalyje. Teisės fakultetuose paprastai dėstant Europos teisę išdėstoma tik tai jos esmė, visiškai nesigilinama į detalės. Todėl turime galvoti apie tai, kaip yra rengiami mūsų teisininkai. Manau, kad mums reikia bendros teisinės kultūros bendros europinės teisinės kultūros. Tai yra svarbu ir todėl labai svarbu yra parengti studentų mainų, žinių mainų programas. Erasmus programos yra labai sėkmingos ir aš manau, kad mums reikėtų panašios programos, kuri būtų taikoma teisininkams. Nes reikia įtikinti mūsų teisėjus ir teisininkus, kad galima pasitikėti kitos šalies teismo sprendimais. Nes jei, tol, kol mes neturėsime abipusio teismo sprendimų pri, pripažinimo, tuomet nieko bendro teisingumo srityje sukurti negalėsime. Taigi Stoholmo programa Tai procesas, kuris buvo pradėtas Stokholme, kuriant bendrą laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, yra labai svarbus žingsnis stiprinant Europą. Tai yra žingsnis, kuris turėtų padėti mūsų piliečiams geriau suvokti, kas yra Europa. Ačiū, ponė Berlingeri. Dabar norėtume išklausyti trumpai tarybos ir komisijos atstovų, o tuomet pradėsime diskusiją. Jau turime 15 parlamento narių ar daugiau parlamento narių sąrašą, kurie norėtų kalbėti. Kadangi turime ribotą laiką, maldaujame jūsų nekalbėti ilgiau kaip po 3 minutės. Taigi dabar tarybos vardu ponas Nilsson. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Per tris minutės galėčiau tik tai padėkoti trims komitetams ir pasakyti, kad man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje, unikaliame posėdėje šio ilgo proceso pabaigoje. kai tikrai intensyviai dirbome kartu su Europos parlamentu. Noriu priminti, kad mano abu ministrai dalyvavo Kozako posėdėje Stokholme prieš e, dvi dienas kartu su jumis. Surenksime bendrą parlamentų posėdį ir ministras atvyks čia taip pat lapkričio mėnesį. Taigi, artėjame į šio ilgo proceso pabaigą ir mes nuolat sakėme, kad norime sukurti labai daug siekiančią e, Stokholmo programą, kuri būtų nukreipta į ateitį ir būtų subalansuota, ką labai gerai išdėstė ponas Belingveris. Mes manome, kad mums reikia subalansuoti šiek tiek e, diskusijas dėl saugumo ir taip pat atidžiau pažvelgti į laisvės ir teisingumo klausimus, nes e, grėsmė saugumui Europoje vis dar tebėra. Pamatysime, kas bus toliau su Lisabonos sutartimi. Ji dar nėra įsigaliojusi, tačiau tikimės, kad kai Stokholmo programą valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtins gruodžio 10 dieną, bus aiškiau ir šiuo klausimu. Nekalbėsiu apie pačią esmę labai detaliai, nes programa dar nėra parašyta. Mes tiesiog kol kas baigėme konsultacijas, norime jas dar tęsti, ypač su Europos parlamentu. Dėl to aš čia ir esu atvykęs. Tačiau esu pasakyti, kad e, esant būtinumui ir iš mūsų įsitikinimų, remdomės įsitikinimus, mes pabrėžiame pagrindinės laisvės ir pabrėžime ir toliau e, asmenų teisės, taip pat e, vertinimą, nestebėsime, manome, kad geresnis žodis yra vertinimas, tai yra pasikeitimas gera, geriausia patirtimi, mokymasis iš vieni, vienų iš kitų ir taip pat žiūrėti, kaip yra viskas įgyvendinima. Taip pat norime pabrėžti atvirumą, skaidrumą. Žinote, kad Švedija, kaip ir vinkaujant valstybė, labai daug kur pabrėžia skaidrumą ir geresnę teisėkurą. Taigi, pirmininkė, dar kartą pakartosiu, kad man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje ir labai atidžiai klausysiu visų pasisakymų. Labai ačiū. Ačiū, ponė Nilsenai. Komisijos vardu ponės Debrauer. Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Hansas pasakė tikrai nemažai dalykų, kurie, kuriuos galima tą patį pasakyti apie komisiją ir tarybą. Tai yra, kad mes tikrai vertinam Europos parlamento nuomonę Ir tikrai vertinam Europos parlamento darbą, baigiant šią programą renkti. Dabar pirmininkas jau, jau pateikė e, tokias svarbiausias dokumento gairės, kurių laikėsi taip pat ir komisija. Ir taip pat tai buvo e, dar kartą pakartota praėjusių metų, tai yra šių metų sausi. Ir, ir tikrai labai gerai dabar, kad par, parlamento tas darbas e, bus apvainikuotas rezoliucija. Dabar mes remiamės visų pirma kaip, e, tuo, kaip e, įgyventinta Hagos problema. Ir kartu mes laikomės vizijos, e, tai yra vizijos, kurioje atsispindėtų tie svarbiausi iššūkiai, su kuriais ES susidurs per ateinančius penkerius metus, turiu galvoje pilietybę ES, saugumo situacijos valdymas, taip pat bendros teisingumo erdvės kūrimą E, kartu e, laik, laikant, laikymasis naujo požiūrio į migracijos ir kitokius aktualius klausimus. Suprantama, šiuo metu, e, tai yra dabar aišku, kad e, šiaip jau komisija tikisi greito Lisabono sutarties įsigaliojimo ir mes, aišku, norėsim pajudinti, išjudinti, e, pagreitinti šitą e, procesą, kadangi tai yra labai svarbus politinių požiūrių klausimas. Na, o dabar Amsterdamo sutartis, kuri buvo Mastrikto mm, mm, sutarties tesinys, iš tikrųjų labai daug prisidėjo prie aptariamos srities euro europeizavimo. Ir šiuo atveju tikrai Lisabonos sutartyje šitas klausimas plat, tiksliau apibrėžiamas ir kartu e, numatant geresnį vaidmenį Europos parlamentui, e, teisingumo teismui ir panašiai. Dabar noriu pasakyti, kad mes ypač norim, kad piliečiai būtų pastatyti į centrą ir tai tas punktas pabrėžtas mūsų komunikate. Ir iš tikrųjų reikėtų taip pat atsižvelgti į e, tikrovės iššūkius, bet to mes taip pat irgi e, mums rūpi darbo e, metodai, tai yra tas vertinimas, darbo vertinimas, taip pat teisės aktų įgyvendinimo ir pasiteisinamumo vertinimas ir kartu šiaip jau bendradarbiavimo vertinimas. Tai yra labai svarbu. Noriu pasakyti, kad šiaip jau mes turim pasakyti, kad iš tikrųjų įvertinę e, e, Europos parlamento nuomonę, turiu pasakyti, kad daugeliu punktų mūsų nuomonė tikrai sutampa ir parlamento ir mūsų. Understand. Dabar suteiksime žodį parlamento nariams, tačiau noriu e, su, pa, pa, paprašyti jūsų suprasti, kad turi, norinčių pasiskyti yra daug, bet tų penkiolikos, kuriuos minėjau, dar du paprašė žodžio nuo to laiko ir dabar sąrašas jau baigtas. Dabar ponas Busutil. Ačiū ponia pirmininkė, labai ačiū už tai, kad surinkote mus visus su kolegomis iš nacionalinių parlamentų šį, šią ketvirtadienį popietę. Mums labai malonu bendradarbiauti su jais šios iniciatyvos srityje. EPP vardu norėčiau pasakyti, kad EPP nori, kad turėtume piliečių Europą ir saugesnę Europą. Iš karto noriu pabrėžti saugesnę Europą, nes iš karto pastebiu, kad rezoliucijos projekte yra per mažai pabrėžiama saugumas. Rezoliuciją gavome tik tai prieš valandą ir neturėjome laiko juos išanalizuoti. Tačiau iš tikrųjų, iš tikrųjų mes manome, kad piliečių Europa turi būti taip pat ir saugesnė Europa. Todėl saugumo dimensija yra svarbi. Todėl EPP pritarė Stokholmo programai norėtume, kad būtų, tai būtų programa, kuri būtų realistiška, konkreti, kurią būtų galima įgyvendinti per ateinančius penkerius metus, sustiprinant laisvę, saugumą ir teisingumą erdvėnant. Tačiau ši erdvė turėtų būti sukoncentruota į piliečius. Mūsų darbas yra ne tik sukurti tą erdvę, bet turime ją suteikti savo piliečiams, suteikti jiems daugiau laisvės, daugiau teisingumo ir, žinoma, daugiau saugumo. Kad tai padarytume, mums reikia Lisabonos sutarties, todėl Airijos referendumo rezultatas yra labai sveikintinas iš mūsų pusės, ypač teisingumo ir daus reikalų srityje. Lisabonos sutartis suteiks daugiau galių šiam parlamentui ir didelį vaidmenį mūsų kolegoms nacionalinėse parlamentuose. Ir taip pat, aišku, mums reikia nacionalinių parlamentų indėlio. Todėl gerai, kad Lisabono sustartis pirmą kartą įvardyja jų vaidmenį pirmą kartą konkrečiai. Be to, mums visiems reikia konkrečios esmės įkvėpti vienas principams, tai yra solidarumui ir subsidiarumui. Dėl solidarumo, ponia pirmininkė, tokiose kaip prieglapščio ir imigracijos sritis, mes dar tikrai toli gražu nepasiekėme konkretaus solidarumo netgi tarp ES valstybių narių, neskaitant jau trečiųjų šalių. Taigi mums reikia pasiekti tikro solidarumo, so, veiksmų, o ne žodžių solidarumo. Taip pat mums reikia ir subsidiarumo, kuris reiškia, kad Europos lygių mes turime kažką daryti, jeigu turime tam kompetenciją. Bet neturėtume nieko daryti, jeigu tai nėra Europos lygio kompetencija. Ir tai turi pasilikti nacionaliniam kompetencija. Baigiant, pasakysiu, ponia pirmininkė, kad iššūkis yra didžiulis, bet taip pat ir jaudinantis. Ir aš tikiuosi, kad visi mes jausimės dalyvaujantis šiame procese ir sugebėsime ir norėsime atlikti savo darbą, kad pasiektume tų tikslų, tai yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Ačiū. Ačiū, ponas Moralės, trys minutės. Thank you, Mr. Chairman, and... Ačiū pirmininkė. Tęsdamas tą pačią dvasę, kaip ir panas Busutilis, aš kalbėsiu bendrai. Mes e, ką tik gavome rezoliucijos projektą ir e, komitetų nariai skaito dabar šį tekstą ir džiaugiasi, kad jis yra gerai subalansuotas, kad jame yra suderinti įvairių svarbus dalykai. Aš norėčiau pirmkiai Jums pasakyti, kad šis posėdis, kuris yra, yra rengiamas pagal 51 straipsnį, yra ypatingas, yra ypatingas Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Nacionalinių parlamentų vaidmo beje pagal Lisabono sutartį sustiprės. Ir todėl Stokholmo programa įgis dar papildomos reikšmės. Aš norėčiau pacituoti kai ką iš e, tos vietos, kurioje kalbama apie solidarumą prieglopšio uh, srityje. Nes e, tose eilutėse kai ką reikėtų pataisyti. Pavyzdžiui, yra, yra kalbama apie tai, kad mums reikėtų vengti kurti naujas programas ir naujas priemonės tose vietose, kur mes jau turime pakankamai priemonių. Bet, pažiūrėjau, migracijos ir prieglopščios rytyje mums dar dar daug ko trūksta. Ir manau, kad tas eilutes, kur kalbam apie solidarumą prieglobščios rytė, reikia pataisyti. Bet iš esmės aš manau, kad yra labai gerai e, suderinti įvairūs dalykai ir teisingumas, ir asmens laisvės. Visą laiką derinti tuos dalykus yra sunku. O įsigaliosiuose būna sutarčiai mes turėtume daugiau dėmesio skirti tam, kad uh, nepamirštume ir laisvių, ir saugumo. Iš esmės šis tekstas yra labai geras, gerai subalansuotas ir manau, kad dabar atėjo laikas gilintis į jo detalės. Aš tikiuosi, kad šis tekstas ne, nepraras savo aktualumo per kitus penkerius metus. Dėkuoju, ponas Daf. Trims minutėms. Pirmininkai, labai Jums dėkoju už tai, kad Jūs suringėt šį bendrą komitetų, trijų komitetų posėdį. Tai yra labai įdomi patirtis, kadangi visi šie komitetai turi savo unikalią kultūrą ir e, jiems priskirtas atsakomybės sritis. Tai yra visų mūsų pareiga prisidėti prie parlamento tarybos ir komisijos rengiamos ES darbo tvarkės. Tikiuosi, kad šis posėdis taps ir savotiškų pasirinkimų komisijos narių atsakingų už laisvės saugumo ir teisingumo erdvę klausimams, kurie vyks gruodžio mėnesį. Nes aš tikiuosi, gruodžio mėnesį mes bendrausime su galimais komisijos nariais. Dabar keli žodžiai apie tai, kiek, ši, kiek šioje rezoliucijoje kalbama apie konstitucinius reikalus. Manau, kad svarbu būtų pabrėžti, kad avarinio stabdymo mechanizmas yra labai svarbus. Ne tik svarbus kaip mechanizmas, kadangi mes visi suprantame, kad valstybės narės turi turėti teisę stabdyti integracijos procesą, kai joms rodo, kad jis yra nenaudingas. Bet dėl to, kad, kad pagal šį mechanizmą galima bus pritaikyti sustiprinto bendradarbiavimo principą. Ir manau, kad mes, komisija ir taryba, turėtume pasirenkti tam, kad ateityje kelios valstybės narės gali pasirinkti bendradarbiauti glaudžiau. Kartais net pagal federalinės valstybės principus. Toliau. Galimybė netaikyti atskirų nuostatų, vadinamie opt-autai. kurie sukėlė tiek daug džiaugsmo kai kam Jungtinėje karalystėje bei Airijoje. Manau, kad mūsų diskusija apie vidaus saugumo ir kovos su terorizmu strategiją turėtų apimti ir išorės saugumo aspektus, ES išorės saugumo aspektus, nes kol kas šiame tekste apie tai nėra kalbama. Toliau, manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti tam, kad yra svarbu praplėsti Europos Teisingumo teismo kompetenciją šioje srityje, nes nebejoju, kad šis teismas palaipsniui įgys vis daugiau svarbos formuojant politiką, kuri tiesiogiai liečia mūsų piliečius. Ir manau, kad gal reikėtų aiškiai apibriežti nacionalinių parlamentų funkcijas šioje srityje. Nes kol kas man atrodo, kad tekste pernelik neaiškiai, pernelik vangiai bendrai apie tai kalbama. Parlamento rinkimų reforma. Aš ketinu pateikti pasiūlymą įtraukti į tekstą kelis punktus, kuriuose bus kalbama apie tai, ką mes siūlome reformuoti konstituci... E, parlament... rink... parlamento rinkimų procese, nes diskusijos šio klausimu vyksta konstitucinių reikalų komitete. Pirminkė, manau, kad reikėtų ne vien džiaugtis tuo, kad yra plečiama laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Esu įsitikinęs, kad e, stebėsina yra gyvybiškai svarbus dalykas. Ypač kai mes kalbame apie sistemą, kurie leis kai, kuriom, kai kuriems ministrams pirmininkams įsivaizduoti, kad jie yra visagaliai. Dėkoju. Pone Volis, tris minutės. Ačiū pirmininkė, pranešėjai. Aš čia dalyvauju peticijų, reikal, peticijų komiteto vardu nes šis komitetas turėtų parengti nuomonę dėl šios rezoliucijos. Taigi aš kalbėsiu būtent šio komiteto vardu, bet kartu norėčiau priminti Jums, kad aš dirbu ir Teisės reikalų komitete, taigi kartais galiu susipainioti šiek tiek, kurio komiteto vardu kalbu. Mes patikime darbo dokumentą, kuris buvo parinktas atsižvelgiant į peticijas, kurias mes gauname reguliariai gauname peticijų komitete ir kurie, e, kurios yra susijusios su laisvės saugumo teisingumo erdve. Nes iš tų peticijų akivaizdu yra kuriuose sritise mūsų politika nepasiteisina. Ir būtent tas sritis, manau, kad reikia stebėti ir siekti, kad teisės aktai tinkamai būtų gyvendinami. Peticijų komitetas mano, kad e, šią problemą reikia spręsti rimtai. Kaip ir kiti kalbėtojai, aš galiu tik tai pasidžiaugti tuo, kad uh, tekstas yra gerai suderintas, gerai subalansuotas, nes man atrodo, kad pirmą kartą per keliarius metus aš prieš savo akis matau dokumentą, kuris yra susijęs su laisvės saugumo ir teisingumo erdve, kuriame pakankamai dėmesio yra skiriama piliečių teisėms. Ir aš už tai norėčiau padėkoti ponui Berlingeriui, kadangi mes e, norime, kad mūsų politikos centras būtų mūsų piliečiai. Ir džiaugiuosi, kad šiame e, rezoliucijos tekste sudėti tinkamai yra visi akcentai. Mes norime, kad teisingumo, teisingumas būtų pagrįstas aiškia, skaidrė, suprantama, piliečiams suprantama sistema. O tai reiškia, kad turime aiškiai apibriežti, ką reiškia vadinamasis optautas. Šis parlamentas priva, e, privatinės tarptautinės teisės srityje e, dalyvauja tik tai pagal pritarimo procedūrą. O tai reiškia, kad turime patys neturėdami gali, turime siekti, kad nacionaliniams parlamentams šioje srityje būtų suteikta daugiau galiojimų. Piliečių teisų srityje norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad būtina saugoti ir vaikų teisės, nes e, nesiminu, kuriuome punkte rezoliucijoje apie tai kalbama, bet nepakankamai, nes aš manau, kad mes turime atskirą punktą skirti vaikų teisėms bei e, e, ir atskirai kalbėti apie tos vaikus, kurių tėvai yra išsiskyrę ar kurios, e, e, tas vaikus, kurių, kurios tėvai yra palikę dėl priežiūros. Toliau, daugiau dėmesio turime skirti, kaip minėjau, piliečiams. Apie tai galvojame peticijų komitete ir dabar mes kalbame apie piliečių iniciatyvą. Ir šią iniciatyvą reikia parengti kuo skubiau, Ir apie tai tu, vėlgi turėtume kalbėti rezoliucijoje. Jei pažvelgsime į peticijų komiteto patirtį ir tai, apie ką kalbama šioje rezoliucijoje, į tai, kas yra pasakyta apie asmenų judėjimo laisvę, pamatysime, kad vėlgi nepakankamai aiškiai yra išdėstytos tos nuostatos. teisininkų ir teisėjų rengimas, profesinis rengimas. Valstybės narės tuo turėtų rūpintis, tačiau e, valstybės narės labai nenori dalyvauja europinio ligmens e, teisininkų rengimo programos ir, ir privalome pakeisti tokį požiūrį. Ačiū. Dabar išgirsim Vokietijos bundes, Bundestago e, atstovo žodžių, o norėčiau kartu paraginti, kad laikytumėmės nustatyto laiko. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau dėking, e, padėkoti už tai, kad jūs pasikvietėt nacionalinių parlamentų atstovus e, kalbėti čia šiame komitete. E, Pagaliau e, priimta Lisabonos sutartis ir tikrai labai sveikinu tą aplinkybę, kad e, Airijos piliečiai referendume pasisakė už Lisabono sutartį ir esu tikra, kad paskutiniai tie trūkstami ratifikavimo dokumentai bus netrukus sutvarkyti. Na, o per tokius e, renginius, tokie renginiai kaip štai šitas, turbūt vyks ir ateityje, kai, kai keisimės E, tarp savęs patirtimi. Ir tai iš tikrųjų e, tokie susitikimai yra savotiškas lakmuso papirėlius, rodantis tai yra mūsų bendradarbiavimą, mūsų piliečiams. Aš šiaip jau atstovauju Vokietijos liberalų partijai ir norėčiau dabar pakomentuoti e, tam tikrus teisingumo aspektus. Naujasis komisijos pirmininkas komisijoje nori atskirti teisingumo ir vidaus reikalų e, sritis ir numatyti atskirus e, komisijos narius tam. Ta aš sveikinu. Čia numatomas taip pat tolimesnis derinimas, tačiau nepamirštant subsidiarumo ir proporcingumo principo, tai kaip jie įtvirtinti sutartyje. Jau buvo pasakyta nemažai komentarų dėl to, ir nemažai jau nuveikta. Jau priimta nemažai sprendimų, tačiau dabar tuos sprendimus reikia įgyvendinti valstybėse narėse. Na, o prieš pateikdami naujas mintis, pasiūlymus, naujus dokumentus, numatydami naujas procedūras, manyčiau, prieš tai mes turėtume įvertinti dabartines procedūras, kurios jau pasiteisino, kurios jau yra valstybėse narėse. Kalbant apie baudžiamąją teisę, tai labai svarbu turėti minimalius e, atsakovų, atsakovams taikomus standartus, nes priešingų atveju tikrai nepasieksim bendradarbiavimo baudžiamosiuose bylose ir nebus įmanoma toliau derinti teisės aktų. Abipusio pripažinimo principas tada irgi ne, ne, ne, ne, ne, nepasireikš, neturint minimalių abipusio priežinimo standartų. Šiaip jau daugelis, daugelį metų jau buvo daroma pažanga teorinių lygių, tačiau vis dėlto praktinėme lygmenyje nedaug kas pasikeitė. Ir todėl aš tikiuosi, kad Stokholmo e, programoje e, kaltinamieji e, atsakovai, kaltinamieji šiaip jau tikrai susi, susilauks deramo dėmesio. Na, o kaip ir komisija pasakė, baudžiamosios teisės rytyje, tai mes turėtume elgis, elgtis atsargiai, kadangi Lisabonos sutartis griežtai reglamentuoja šį sritį ir mes neturėtume peržengti tų ten numatytų nuostatų. Turėtume šiaip jau laikytis tokio požiūrio į baudžiamąją teisę, kad baudžiamasis procesas turėtų būti jau kraštutinė priemonė, kai visomis kitomis priemonėmis pasinaudojama. Na, o bausmių skirimas, bausmių nustatymas ir skirimas, tai ir turėtų būti valstybių narių e, įgaliojimai ir tikrai šitos galios iš valstybių narių nereikėtų e, atimti. Toliau, abipusio pripažinimo principas. Memorandume skaičiau, jog yra balsų pasisakančių už Europos lygio sutarčių teisę. Tai aš taip supratau supratau, tai yra, kaip suprantu, vis dėlto pagal Lisabono sutartį šioje srityje ES nenumatoma įgaliojimų ir tai praktiškai reikš labai, labai, labai lėtą pažangą. Na, o turimi teisės aktų pagrindai yra tikrai geras, bus geras pagrindas sudarninti uh, E, Europos lygio teisės aktų nuostatas ir tokiu būdu tie teisės aktai tikrai e, galės, bus labiau suprantami piliečiams, e, kartu teisėjams ir teisininkams. Tai tikrai būtų sveikintina. Taip, aš pasistengsiu, pasistengsiu laikytis nustatyto laiko. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams kurie matyti, kad e, tikrai atsižvelgia rengdami rezoliuciją, atsižvelgia į, į komitetų nuomonę. Jungtinėme rezoliucijos pasiūlyme yra tikrai gerų minčių ir kartu gera mintis, kad vertėtų grįžti prie tos dvasios, E, prie tos nuostatos, kad vėlgi reikėtų pastatyti piliečius į centrą ir, ir suteikti jiems laisvės, už, užtikrinti geresnės laisvės. Pagaliau labai gera pusiausvyra tarp saugumo ir kartu pagrindinių teisių užtikrinimo. Dėl šios pusiausviros mes čia parlamente turėtume nuolat svarstyti nes yra tam tikrų pagrindinių teisių, kurios yra savotiškai absoliučios ir kita vertus e, šiaip jau yra riba, iki kurios galima išlaikyti pusiausvyrą tarp saugumo ir pagrindinių teisių. Šiaip jau nesaugumas turėtų būti centre, piliečiai ir piliečių teisės turėtų būti dėmesio centre. Ir čia iš tikrųjų, netai ir čia tikrai pastebima vis daugiau pusiausvyros iškraipimų, kadangi matom, kaip vis daugiau vadinamųjų prevencinių priemonių patvirtinama, numatoma, užuot e, ėmusis tokio tikro teisminio proceso tam tikrais atvejais. Veiksmai ir numatomos priemonės, kaip rezoliucijos tekste rašoma, turėtų būti proporcingos Tačiau visos, visoje šioje programoje visos numatytos priemonės turėtų būti proporcingos. Kita, bet aš kaip tik ir pasigendu šito e, proporcingumo, nes tikrai dabar, e, jeigu paskaitysim jungtinę ataskaitą, tai ten kalbama apie asmens duomenų apsaugą. Čia vis dėlto ne, nepakankama vieta, tai yra nepakankamai numatyta dėmesio šiam klausimui, yra tam tikrų informacinių sistemų kuriuose yra spragų, todėl mes tikrai turėtume nuolat diskutuoti apie, apie duomenų bazės, kurios buvo e, kūriamos ir kūriamos ir kaupiamos, tvarkiamos vien, vien, vieniems tikslams ir, ir staiga jos jau pasidaro saveikios, sujungtos su kitomis duomenų bazėmis. Antai Vokietijoje mes šiaip jau skiriam tarp tam tikrų duomenų bazių, kuriomis gali pasinaudoti policija, teismų, teismų struktūros ar, ar, ar žvalgybos tinklai. Ir manyčiau, to paties reikėtų laikytis ir Europoje saugumo politika darosi vis labiau kaip tokia politika, jog įtarimas e, nu, ima kristi vos ne ant visų piliečių. Bet turiu pasakyti, kad valstybės, tos priemonės, kurių imasi paprastai valstybės saugumo srityje, turėtų būti proporcingos, tik tokios, kurių iš tikrųjų reikia. Ponas Borgečiai, trys minutės. Brevi, eh, Ačiū, pirmininkė. Keletas trumpų analitinių pastabų, turint galvoje tai, kad dar kartą Libė komitetas dokumentus gavo paskutinę minutę. Aš suprantu, kokios čia yra priežastys, bet kadangi šis posėdis yra svarbus ir rimtas, tai labai blogai, kad dokumentai pateko mums paskutiniu momentu ir neišversti į kitas kalbas. To negalima pateisinti. Na, bet vis dėlto keletas žodžių. Labai gaila, kad dokumente nėra to, kas ten turėtų būti. Tai yra, turėtų būti tinkamai pabrėžtas vienas svarbiausių saugumo aspektų, tai yra terorizmas. ir terorizmas, kuris yra susijęs su islamiškuoju fundamentalizmu. Mums reikia teisinio ir juridinio atsakymo į tokį sudėtingą reiškinį ir sudėtingą teroristinę grėsmę. Mums reikia technologinio atstako, kuris atitiktų to, tos grėsmės rimtumą. Teroristinių organizacijų infiltravimas E, turi nusipelnyti kur kas daugiau dėmesio, turėtume daugiau dėmesio skirti ryšiams tarp nusikalstamų organizacijų ir terorizmo bei prie imigrantų pervežimo. Tai yra sudėtingas, e, sudėtinga tema ir mes e, turime jam skirti tikrai daug jėgų. Antra, daug dėmesio skiriame civiliniai teisiai, piliečių laisvėms ir teisėms ir sveikinu pirmininką Belingverį, nes e, iš tikrųjų daug žmonių neturi tiesiog lėšų, kad galėtų bilinėtis. Pavyzdžiui, Vokietijoje ar Italijoje reikia daug pinigų, kad galėtum bilinėtis teismuose ir milijonai piliečių dėl tos priežasties yra atmetami nuo šios sistemos tai yra neteisinga. Nes jei žmogus neturi pakankamai laiko ar pinigų bilinėtis, jis nepasiekia teisingumo. Dar vienas klausimas, kuris yra susijęs, tai yra tai, kad mes dažnai kalbame apie mažumų teisų gynimą, tačiau kai bandai imtis veiksmų, pasirodo, kad jeigu esi mažumos atstovas, negali kalbėti savo kalbą teisme. Ir taip tęsiasi e, toks tylus teisinis tapatybės naikinimo procesas. Atrodo, kad Europa tokį, tokią tapatybę pamažu e, naikina, o mūsų užduotis yra ją ginti. Trumpai apie baudžiamąją teisę. Nepamirškime nusikaltimų aukų teisų. Dar vienas dalykas, kurios čia nesispindi. Vis kalbame apie, apie kaino teisės, bet reikia ir abelio teisės atminti. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad ėmėtės šios iniciatyvos sukviesti mus šiandien visus ir aptarti svarbų komisijos pasiūlymą, kurio rezultatas bus daug teisėkorus pasiūlymų. Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė be kitų tikslų apima taip pat ir troškimą suteikti galimybę žmonėms pasinaudoti visomis jų teisėmis. Ir čia mes kalbame ne tik apie piliečius. Man atrodo, apie tai jau buvo kalbėta ne vieną kartą, kad piliečiai pagal Lisabonos sutartį reiškia, kad ES valstybių piliečiai ir tai labai yra ribojantis apibrėžimas, turint galvoje žmonės, kurie gyvena mūsų teritorijose, todėl turime labai atsargiai elgtis. Pavyzdžiui, dalyje, kur kalbama apie prieglopščio ir migracijos politiką, man atrodo, vienareikšmiškai į tai žiūrima komisijos dokumente. Į tai žvelgime per solidarumo prizmę. Taip pat kalbame apie teisėtą migraciją darbo rinkos kontekste. Man atrodo, kad šiame mūsų tekste tai nesispindi. Priešingai, kai kalbame apie solidarumą, mes įtraukiame tokias neaiškės e, savokas kaip parama žmonėms, kuriems iškyla problemų. Tai labai neteisinga. Man atrodo, kad turime kalbėti apie tai, kad žmonės turi teisę pasinaudoti teisėmis, kurias turime garantuoti ir šią prasme tekste reikėtų šį aspektą pabrėžti, kad komisija ir taryba būtų įpareigoti šiai sričiai kreipti daugiau dėmesio. Ir šis šia elementas per mažai atsispindi jūsų rezoliucijos projekte. Kalbant apie iššūkius, apie visus veiksmus, rezoliucijas, kalbas, apie šios klausimus yra šeši ir septyni punktai, kurie iš 40, kurie yra tam skirti. Tai yra, mes nepakankamai dirbame ar pasisakome šioje srityje. Dar kartą noriu prabėžti, kad reikia kalbėti ir taip pat apie teisės tų žmonių, kurie neturi pilietybės bet gyvena Europos Sąjungoje. Ponės Armstrong. Trys minutės. Nėra ponio Armstrong, ponė Belyje. Nėra. Kalits, Mr. Kalits. Ponas Kalits iš Lenkijos. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu Richardas Kališas. Aš esu teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas Lenkijos Seime. Dėkoju Jums už šią iniciatyvą ir džiaugiuosi, kad nacionalių parlamentų nariai dalyvauja diskusijoje dėl rezoliucijos. Ir esu buvęs Lenkijos vidaus reikalų ministru ilga, daug metų. Būtent tuo metu, kai Lenkija įstojo Europos Sąjungą ir e, džiaugiuosi progą galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje. Turiu vieną klausimą. Žinoma apie Tamperės programą, apie Hagos programą tačiau turime kalbėti tiesą. Šių programų įgyvendinimas stringa, strigo ir stringa, o šiandien Šiandien mes sakome, štai yra Stokholmo programa, laisvės saugumo ir teisingumo erdvė, Bet argi mes nekartojame tų pačių, tų pačių žodžių, kažkas jau tai minėjo. Lenkijai tai yra labai svarbu. Visą tai turi atitikti e, rytų programą. Lenkija turi rytinę sieną su Baltarusija. Ta siena yra tik už šimto kilometrų nuo Lenkijos sostinės Varšuvos, o kitoje sienos pusėje egzistuoja diktatūra. Ir žm Baltarusijos žmonėms labai sunku patekti į Lenkiją dėl reikalavimų gauti vizas. Europoje turime Europolą, įvairias saugumo tarnybas, kurios užsima antiteroristinę veiklą. Taip pat turime organizacijų, kurios kovoja su korupcija, jos naudoja slaptus metodus kovoti su nusikaltimais. Tačiau čia nieko apie tai nieko nekalbama. O juk šie slapti metodai, kaip visi žinome, neišvengiamai priveda prie žmogaus teisų pažydinėjimo. Ne viena valstybė narė, galbūt išskyrus Junktinę karalystę, neturi priemonių nustatyti, kuomet e, žvalgybos tarnybos pažinėja žmogaus teisės. Aš manau, kad mums reikia metodų, mums reikia priemonių, kurios leistų įvykus faktui pakelti tą paslaptingumo šydą nuo operacijos, kuomet grėsmė jau išnyko, mes turime turėti galimybę šaltai išnagrinėti atvejį, apklausti dalyvius. Turime sugebėti užtikrinti, kad nebuvo pažeistos žmogaus teisės. Tai būtų galimybė užkirsti slaptųjų tarnybų operatyvininkams ar galimybę atgrasyti juos nuo žmogaus teisų pažinėjimo. Kitas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra pilietybė. ir civilinę teisę. Tai yra santykiai e, tarp valstybių ir e, tarpusavio pripažinimas e, sprendimų civilinėje teisėje. Sakome, kad pagal Lisabonos sutartį, kuri tikiuosi greitai įsigalios, aš tai sakau kaip Lenkas, mano partija, Lenkijos kairieji, mūsų prezidentą Kačinskį jau seniai ragina pasirašyti ratifikavimo dokumentus. Taigi, kai turėsime Lisabono sutartį, turėsime Europos pilietybę. Ir todėl teismų sprendimų tarpusavio pripažinimas yra būtinas. Matau, kad kalbu per ilgai, bet atleiskite, ponia pirminkė, bet ačiū už suteiktą žodį. Thank you. Senor Díaz de Vera, por favor. Tres minutos. Dėkuoju. Toliau. Denijas Temera. Dėkuoju pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti trijų komitetų pirmininkus ir pasidžiaugti tuo, kad pirmą kartą yra naudojama penkias, e, naudojamas 51 straipsnis. Per pastarusius dešimt metų daug ką pasiekėme, kurdami laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Stokholmo programoje kalbama apie daug svarbių uždavinių. Parlamentas taps e, teisėkuros institucija, kur kas labiau nei, nei jis yra dabar, nes e, šios institucijos, e, Europos parlamentas įgis beveik tokias pat teisėkuros galės kaip ir taryba. Ponas Berlingeris jau kalbėjo ir apie teismus, tai ir kolega iš Bundestago taip pat minėjo šią problemą. Teismai atrodytų, kad yra susijęs su labai siauras rytimi, tačiau iš tikrųjų tai yra politinės ir, ir pilietinės sanglaudos priemonė. Toliau kibernetiniai nusikaltimai. Turime daugiau jiems skirti dėmesio. Terorizmas. Mes labai veiksmingai išaiškinam terorizmo nusikaltimus, baudžiam kaltuosius, tačiau visiškai neužsiimam jokią prevenciją. Eurojustas, Europolas turėtų būti tinkamai prižiūrimos institucijos. Migracija. Mums reikia tikros bendros migracijos politikos, o ne vien žodžių. Aiškios bendros migracijos politikos. Bendrijos teritorijoje šiuo metu gyvena 9 milijonai nelegalių migrantų. Tai reiškia, kad turime geriau saugoti ES sienas. Sienų kontrolė yra valstybių narių kompetencijoje esantis klausimas. Tačiau manau, kad galime padaryti uh, tikrai daugiau, negu darome dabar per Frontexą, per bendradarbiavimą, solidarumą. Geriau galime taip pat saugoti ir užtikrinti geresnį duomenų apsaugą bei pagrindinės teisės. Kuo daugiau laisvį turėsime, tuo saugesni mes iš tikrųjų būsime. Dabar man skirtas laikas jau baigėsi ir aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Pone Sardiente, ar jį yra salėje? Pane Makovei tuomet? Tris minutės. Ačiū pirminkė. Aš norėčiau pranešti kolegoms, kad Europos komisija pradėjo viešasias konsultacijas dėl Stokholmo programos. Klausiminė yra pateikta 40 klausimų ir vienas iš tų klausimų yra toks, ir aš cituoju, ar jums, kaip jums atrodo, ar ES turėtų užtikrinti, kad laikomasi pagrindinių žmonių, žmogaus teisų kai vykdomas yra baudžiamojo, baudžiamosios bylos tyrimas. 84 procentai respondentų atsakė teigiamai šį klausimą. Tai reiškia, kad šis klausimas yra aktuolus. Dar vienas klausimas. Ar ES turėtų aktyviau kovoti su korupcija? 88,1 procento atsakė teigiamai į šį klausimą. Daugiausiai respondentų atsakė teigiamai į šį klausimą. O rezoliucijos tekste apie kovą su korupcija visiškai nekalbama. Jei mes norime atsižvelgti į žmonių nugastavimus, į jų rūpešius, turime perskaityti tą klausimyną. ES tai remia skaidrumą, integralumą. ES, valstybėse narise, ES institucijose bei trečiose šalise. Taip pat ES kovoja su korupcija ir remia teisės viršinybės principą visur. Mes taip pat norime saugoti žmogaus teisės bei, bei užtikrinti žmonių saugumą. Ir todėl turime šiems klausimams daugiau dėmesio skirti šioje rezoliucijoje. Aš ketinu pateikti pakeitimus šiam dokumentui. Ponas Alvara. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar problema susijusi su tokiais dokumentais kaip Stokholmo uh, programa, e, tie dokumentai silpni, e, kadangi čia programa apima penkerių metų laikotarpį, o pati programa yra 30 puslapių ir todėl suprantama, šiaip jau negalima kon numatyti konkrečių darbų tokiam ilgam laikotarpiui. Tačiau kartais vis dėlto labai svarbu pasidairyti ir į šioje srityje galiojančius teisės aktus. Kova su terorizmu. Čia tarsi to nėra. Tačiau, pasak Europolo, 2008-aisiais šiaip jau nebuvo įvykdyta teroro išpolių Europoje, išpolių uh, kuriuos, e, kurie buvo susiję su islamu. Šiaip jau buvo kitokių, kitokių išpolių, tačiau juos sukėlė kitokios priežastys. Ir svarbu yra štai kas. Šioje programoje pasigendu mm, tam tikrų svarbiausių dalykų, kuriems sutelkiamas didžiausias dėmesys. Iš tikrųjų labai sunku verčiant tuos 30 puslapius e, tiesiog iš, išgriepti frazę, kuri kažką sakytų piliečiams, eiliniams piliečiams. Čia minima Tamperės programa, Tesalonikų vadovų sustikimas ir panašiai. Tačiau e, pasigendu vis dėlto sufokutuosumo. Mes kaip e, parlamentarai turėtume aiškinti savo piliečiams, ko čia siekiama. Suprantama, mes siekiam, norim saugumo, norim kitų dalykų, tačiau E, turim tai sakyti aiškiau. Be to dar pasigendu stebėsenos ir vertinimo. Taip, aš suprantu, kad stebėsena, vertinimas e, yra šiek tiek skirtingi dalykai. E, stebėsena tai daugiau siejama su įstatymų vykdymu ir tame procese aktyviai dalyvauja taip pat ir nacionaliniai parlamentai, ar bent turėtų dalyvauti. Antai Buvo atveju, kai buvo pateikiami teisės aktų pasiūlymai ir valstybėms narėms, tai yra ir būdavo net metų metais, kai, per kuriuos valstybės narės galėdavo šiaip jau atsakyti į vairių siuntinėjimų klausimino klausimus, paaiškindamas, kaip sistema jų šalise veikia. Tad tikrai čia pasigendu vėlgi tokio su fo, fo fokusuotumo. Tad mūsų pirmasis toks jungtinis e, Europos parlamento e, komitetų posėdis, tačiau nemanyčiau tikrai tai ne paskutinis posėdis ir mes tikrai turėtume labiau pasvarstyti, kaipgi e, praktiškai galėtume šiaip jau išdėstyti svarbiausius dalykus tai, kad Lisabonos sutartyje aiškiau apibrieštas subsidiarumo principas, to, to savaime nepakanka. Mums reikia geresnio mechanizmo užtikrin, užtikrinančio subsidiarumo principo tikrą taikymą, tikro laikymosi. Ir iš tikrųjų, vėlgi, kai kalbam apie bet kokią programą, ar Tamperės programą, ar Hagos programą, tai matom daugybę elementų iš tų buvusių programų čia atsispindinčių šioje programoje. Tačiau vis dėlto mes turim užpildyti spragą tarp, tarp siekių ir realybės. Jungtinės karalystės atstovas. Pas mus yra daugiau negu viena šiaip jau teisinė sistema Jungtinėje karalystėje. Ypač Anglijoje, Velse šiaip jau teisinė sistema form, formavosi jau keturis, keturis šimtmečius ir, ir, ir, ir, ir tą praktiką formavo konkretus teismų sprendimai. Tad čia iš tikrųjų čia iš tikrųjų, kai kalbama apie Europos kodifikuotus įstatymus, tai labai stebintų mūsų piliečius. Na, o dabar šiaip jau e, tai, kad mūsų tas nedalyvavimas baudžiamojo teisėje irgi niuri perspektyva. Žmogaus teisės, teisų išplėtimas visada sveikintinas dalykas. Tačiau, e, tačiau iš tikrųjų, e, kurstant įvairias fobijas ir visa kita, tai yra nepateisinama, tai, tai yra visiškai nedemokratiška, tuo negalima pasinaudoti siaurinant žmogaus teisės. Ačiū. Norėčiau, kad mes surenktume platesnį demokratinį Mm, demokratinę diskusiją dėl migracijos politikos, kadangi turima migracijos politika iš tikrųjų netitinka e, e, abiejų migracijos pusių piliečių ir migrantų e, lūkesčių. Mes turėtume pirmiausia šiaip jau atsižvelgti į migrantus labiausiai priimančias šal, migrantų šalis ir to, tas, kurios toliau siunčia migrantus. Tad čia, kai kalbu apie priimama, priima, priimam, priimančias valstybės narės, tai dažnai migracijos politikos nuostatos tikrai nepateisinamos. Be to, mes turėtume išklausyti ir vadinamųjų besivystančių žmonių balso, įvairių jų visuomenės sluoksnių grupių, įvairių kaimo bendruomenių, moterų grupių, e, kaip jie žiūri į savo migrantų klausimą, ar jos to šalis paten, patenkintos, ar, ar iš tikrųjų uh, pateisina savo piliečius, kurie spaudžiami ekonominių sunkumų, palieka šeimas, kultūras ir, ir vyksta gyvenimo, geresnio gyvenimo ieškoti kitur. Tad e, čia šiuo atveju kol kas dar turima politika ne, nepateisinama, nes čia reikia kalbėti apie dvi, dviejų kategorijų šalis - turtinga šalis, neturtinga šalis, neturtingose šalyse, neturtingos šalis apima taip pat besi vystančias šalis, skurdžiausias šalis. Na, o mano šalis Vengrija, aš įsivaizduoju, kitos, kitos valstybės narės. Mano šalis e, šiaip jau irgi tam tikrais aspektais primena besivystančią šalis. Na, o skurdžio šalis, jų piliečiai tam, kad išgyventų, ta, jiems dažnai reikia palikti šeimas, artimuosius, savo bendruomenės ir, ir vykti į turtingas šalis tam, kad tikrai e, jie galėtų įsilaikyti. Ir čia iš tikrųjų iš esmės yra neteisinga toks dalykas ir mes turėtume pradėti nuo apskritai pačių migracijos politikos pagrindų. Uh, Galbūt mes galėtume pakeisti apskritai tokių tarptautinių organizacijų, įvairių da, politinių darinių, tiesiog, tiesiog pagrindus turiu galvoje Pasaulio banką, Tarptautinį valiutos fondą, Europos sąjungą. Tai yra, kad jos turėtų peržiūrėti savo egzistavimo pagrindus ir tiesiog, pripaži, ir tiesiog taikytų pagrindinės teisės, numatytų sąlygas žmonėms likti savo šalyse ir, ir, ir sudaryti sąlygas jiems įsilaikyti. Tiesiog reikėtų perorientuoti požiūrį, kad jis būtų pagrindas teisingumo supratimu. Ir tokiu būdu į šį procesą įtraukiant šiaip jau tuos žmonės, kurie tiesiogiai, kuriuos tiesiogiai veikia migracijos dalykai. Ačiū, ponas Mendėtė Vygo, trys minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekalbėsiu ilgai, paprašiau žodžio tam, kad e, pasakyčiau, kad labai įdomu buvo klausytis pono Alvaro žodžių. Vienas įdomus dalykas buvo pasakytas. Tai šiaip jau apskritai rezoliucijos projektas geras dokumentas. Kita vertus, e, jeigu dabar kas nors manęs paklaustų, ap, ap, apie ką iš tikrųjų yra Stokholmo programa, jeigu mane susistabdytų žmogelis gatvėje, tai aš tikrai vienu sakiniu negalėčiau ir paaiškinti. Tačiau šiuo atveju tikrai labai svarbu tą rezoliuciją ir sugebėti tinkamai komunikuoti. Uh, Antai, kai anksčiau buvo kalbama apie vidaus rinką, tai tada vidaus rinkos idėją galėdavai perteikti, paaiškinti vienu sakiniu. Bet čia šiuo atveju yra kitaip. Ponas Baro mane šiaip jau paskatino kalbėti. O dabar mes tiesiog turėtume uh, surenkti smegenų savotišką generavimą ir tiesiog e, suformuluoti vieną, du sakinius, kuriais mes galėtume paprastiems piliečiams išaiškinti, kogi siekiama Stokholmo programa. Ir čia numatytos datos tam tikros tų programų, kurių reikia laikytis. Na, o dabar ponas Alvaro kalbėjo apie tam tikrus procedūrų pakeitimus. Galbūt galėtume suglaudinti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento komitetų bendradarbiavimą. Galiu pasiūlyti konkretų tekstą dėl to. Dėliu. Ačiū, ponė Mendes Devigo. Atrodo, kad baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar galbūt galėtume išklausyti tris rezoliucijos projekto autorius. Jų reakcija. Išklausęs visų pasisakiusių, norėčiau pateikti tris mintis. Pirmiausia, dėl to, kad panaudojame savo darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį. Tai ne paskutinis kartas, mes jau turime planų ir ateičiai. 12 lapkričio mes kartu surinksime posėdį, aptarsime pakeitimus ir balsuosime dėl rezoliucijos, o be to 16-17 lapkričio posėdžiausime kartu su nacionaliniais parlamentais ir pagaliau balsuosime dėl rezoliucijos e, Strasbūre 23 lapkričio. Be to, reikia pasakyti, kad Stokholmo programa yra labai svarbi dėl to, kad Europos parlamento galios sustiprėja tokiuose srityse kaip teisų ir laisvių apsauga, piliečių laisvių apsauga. Ir ponas Mendės Levygos klausia, kaip trumpai rezimuoti Stoholmo programą. Man atrodo, kad bet kokį sakinį, tokį, tokį sakinį galima sugalvoti, jeigu jame bus du žodžiai - teisės ir pilietybė. Stokholmo programos potencialas yra tame, kad galime pademonstruoti ES kūrimo legitimumą, būtent, kad e, šiuo aspektu stiprinamos, įtvirtinamos priečių teisės ir suteikiame jiems daugiau saugumą. Taigi, diskutuodami kartu su kitais e, rezoliucijos autoriais, mes diskutavome tai, kad būtų galima išlaikyti tą pusiausvyrą tarp e, laisvės ir saugumo. Ir mes tikrai siekiame šio balanso. Tačiau šiam balansui reikės daugiau parlamentui padirbėti, kai įsigalios Lisabono sutartis, nes sutartis visų pirma reiškia, kad parlamentas e, sustiprės e, labai smarkiai, nepalygintinai su kitomis institucijomis. O tai reiškia, kad mes Europos mastu turėsime e, siekti įtvirtinti teisės ir laisvės kylant įvairioms grėsmėms tam, tai, toms laisvėms ir saugumui. Ne tik iš teroristinių grėsmių, bet ir dėl to, kad kartais mes prarandame budrumą. Turime žinoti, kad teisės ir laisvės reikia saugoti ne tik valstybėse narėse, bet ir europinių lygių. Tai reikia, į tai reikia žvelgti iš apačios į viršų, iš apačios, iš viršaus į apačią. E, aišku, mes lauksime pakeitimų ir galtinis terminas pakeitimams yra spalio 22. Mes atvirai kartu su politinėmis frakcijomis dirbsime tikėdamėsi, kad tie pakeitimai bus prasmingi. Tačiau norėčiau pasidaryti su jomis kai, kurios, kai kuriomis naujienomis. Tekstas, kurį patekėme šiandien, šiandien keitėsi nemažai. Pirmoji versija buvo daug ilgesnė ir rengdami šį tekstą mes jį trumpinome. Taigi daug specifinių detalių ar idėjų, kad reikia dirbti su trečiosiomis šalimis, kurios, iš kurių imigrantai atvyksta arba tam, kad Europos solidarumas galėtų padėti panaikinti neligybę, kuris sukelia imigraciją, taip pat antiteroristinė veikla. Visą tai tai, kad su terorizmu reikia kovoti jo kilmės užuomasgoje. Visa tai buvo su, išbraukta, nes buvo tekstas trumpinamas ir tekstas tapo netoks detalus. Todėl pakeitimų pateikimo stadija leis mums kai kurios dalykus vėl įtraukti į tekstą. Na, o svarbiausia yra, aišku, tai, kad tie dalykai, kuriuos piliečiams sunku suprasti, pavyzdžiui, pirmas, pirmojo ramščio teisė, antrojo, antrojo ramščio teisė, blogiausiu atveju egzistuos tik tai per perinamį penkerių metų laikotarpį pagal Lisabono sutartį. Taigi šių ramščių dienos suskaičiuotos. Ir viskas, visa teisė kuri iki šiol sukurta, vis dar gali leisti įtraukti Europos piliečius ir paaiškinti juos, jiems įtikinti, juos įtikinti, kad tai, ką mes darome, yra prasminga, kad tai suteikia jiems daugiau laisvės ir saugumo. Visą tai yra reikšminga ir artimiausioje ateityje. Taigi, pati Europos idėja piliečių protose sustiprės. Dabar išklausykime Karlo Kazinį ir Luigi Berlingvi, Berlingo, kol prieš pabaigiant posėdį. Ir taip pat mums reikėtų patvirtinti e, pakeitimų pateikimo galutinį terminą ir du klausimus žodžiu. Ponas Kazinė. Dėkuoju, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs puikiai apžvelgėt uh, viską, apie ką kalbėjote. Mes nekantriai lauksime pakeitimų, kurie be abejo patobulins šį tekstą. Mane kai kurios išsakytos pastabos kiek nustebino. Diskusija buvo įdomi, bet mane nustebino tai, kas buvo pasakyta apie civilinę teisę, apie baudžiamąją teisę Dažnai sakoma, jog turime viską derinti, turime geriau apsaugoti kaltinamuosius ir viskas yra suprantama. Tačiau civilinės teisės srityje iškyla kur kas daugiau problemų. Pagal Lisabonos sutartį, aš tik, tikiuosi, galima bus geriau, veiksmingiau išaiškinti tarptautinius baudžiamuosius nusikaltimus. Bet vėlgi grįžtant prie civilinės teisės, susidurėm su įvairiomis problemomis. Turime palengvinti žmonių galimybę kreiptis į civilinės teisės teismus. Taigi, minėta buvo nekarta, kad visą dėmesį turime skirti žmonėms, mūsų piliečiams. Aš taip pat pritariu tiems, kas kalbėjo apie saugumą. Apie saugumą ir jo ryšį su migracija. Tai yra labai aktuolus klausimas, nes pri, suprantame, jog būtina kovot, kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Žinome, kad žmonės dažnai prispausti karo ar bado bėga iš savo šalies. egzistuoja tam tikros organizuotos nusikalstamos grupuotės, kurios padeda žmonėms išvykti iš savo šalies. Ir turime jas uh, surasti ir ištirti jų veiklą. Aš įdėmiai klausiausi jų visų pastabų, visų pasisakymų. Ir manau, kad mes dar nekartą svarsysime visus iškaltus klausimus e, savo komitetuose. Toliau Luidžio Berlingeris. Aš norėčiau prie to, ką pasakė Karlo, pridurti, kad taip pat esu dėkingas visiems, kas pasisakė ir kad mes nekantriai lauksime jūsų pakeitimų. Nes man pasirodė, kad šį tekstą dar galima būtų iš esmės papildyti. Jau buvo minėta, kad pakeitimus galite teikti iki spalio 22.12 valandos. O dabar trys pastabos jums leidus. Kažkas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad nacionalinė teisingumo sistema yra neliečiama, kadangi mes esame valstybių sąjunga. Bet visos šios nacionalinės sistemos turi būti suderintos, kadangi žmonės keliauja, vyksta iš vienos šalies į kitą. Junktiniai karalystiai, kaip žinia, Yra skirtingų regionų. Yra Anglija, Velsas, Škotija bei Šiaurės Airija. Ir šioje šalyje galioja trys skirtingos teisinės sistemos. Bet o žinome ir, kad ir JAV kiekviena valstybė turi savo, atskira, turi savo atskirius įstatymus ir savo, uh, savo teisinės normas. Mes nenorime pakeisti nacionalinių sistemų. Uh, Mes norime, kad mūsų piliečiams būtų aišku, kokia teisinė sistema egzistuoja kitoje šalyje. Kad būtų daugiau teisinio aiškumo, nes jis yra reikalingas ir įmonėms, tam, kad jos aiškiai galėtų suvokti, kaip bus sprendžiamas jos ginčas tarptautinėme arbitraže. Šenginas vėlgi dar labiau mus visus suartina ir parodau, jog būtina derinti teisinės sistemas. Žinome apie skirtumus tarp romėniškos uh, ir precedentų pagristos teisės, precedentais pagristos teisės. Tačiau daug kas greitai keičiasi. Aš esu teisė, teisės mokslo profesorius ir manau, kad galiu apie tai kalbėti kompetentingai negalime e, tikėtis, kad e, sugebėsime suvienodinti 25 skirtingas sutarčių teisės sistemas. Tačiau galime bandyti jas suartinti. Mes nereikalautume, kad jūs pakeistumėt, iš esmės pakeistumėt savo nacionalinę sistemą. Mes tiesiog norime, kad jos visos uh, būtų sutalpintos į tam tikrą bendrą sistemą, bendrą, kad turėtų bendrą struktūrą. Mūsų kultūros yra skirtingos, tradicijos yra skirtingos, suprantamai. Todėl iškyla daug ne, neaiškumų. turime tinkamai viską išnagrinėti, nes kitaip nieko nesugebėsime pasiekti. Taryba ir komisija turėtų daugiau investuoti į kultūrą, į teisinę kultūrą. Aš kalbu apie žinias, apie uh, mokymo sistem, uh, sistemas, apie abipusį pripažinimą ir taip toliau. Leiskite dar apie vieną dalyką pakalbėti. Man yra tekę vadovauti teismų tarybos sistemai. Tai yra teismų tinklui. Egzistuoja keli tinklai - šeši, septyni kurie jungia konstitucinių teismų teisėjus, e, kitų teismų e, e, teisėjus. Taigi Europoje galvojame apie tai, kaip galima būtų kurti įvairias bendradarbiavimo, įvairių institucijų bendradarbiavimo struktūras. Jei pažvelgsime į tai, kaip bendradarbiauja teisininkai, kaip bendradarbiauja uh, advokatai, pamatysime, kad dar daug ką galima būtų padaryti, suburiant įvairių šalių teisininkus. Ir komisija ir taryba gali daug ką nuveikti. Aš manau, kad e, tos privačios iniciatyvos tikrai pasiteisina ir galime iš jų pasimokyti. Dabar Mes baigėme svarstyti darbo tvarkės klausimus. Dar kartą norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki spalio 22 dienos 12 valandos ir visi tam pritarėt. Gerai, o toliau turime patvirtinti du klausimus teikimus žodžiu. Vienas iš jų yra teikimas tarybai, kitas komisijai. Klausime tarybai yra kalbama apie tai, kad labai svarbu yra imtis veiksmų tam, kad uh, trečio ramščio teisės aktai būtų tinkamai perkelti į Europos teisyną. O klausimas komisijai yra susijęs su nacionaliniu parlamentu bei Europos parlamento glaudesnių bendradarbiavimų. Jūs visi gavote, aš tikiuosi, klausimų tekstą. Ar visi pritarėt šiems klausimams? Ponas Daf? Man atrodo, kad mes gavome tik tai klausimą teikiamą komisijai. Pirmininkas, paieškokite, turi būti ir dar vienas klausimas, klausimas, kurį mes teikime tarybai. Ar visi gavote šį klausimą? Tuomet aš jums perskaitysiu tą klausimą. Kokiu konkrečiu veiksmu imsis taryba, formuodama, formuodama savo požiūrį e, laisvės saugumo ir teisingumo srityje kitiems penkeriems metams, atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjunga kur kas dažniau veiks pagal bendrą teisėkuros procedūrą. Ir kokiu veiksmu ketina imtis taryba tam, kad būtų atnaujintas teisynas ir kad jis būtų pritaikytas atsižvelgiant į naują institucinę sąrangą. Ar visi pritarėt šiems klausimams? Klausimas komisijai. Kai komisija teiks savo pasiūlymą suderinti teisyną su Lisabonos sutartimi, Ar ji ketina suformuluoti šios pasiūlymus taip, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galėtų dalyvauti peržiūrint procedūrą, e, tų teisės aktų priimimo procedūras bei jų turinį. Ar visi pritarė šiems klausimams? Puiku. Tuomet manau, kad turėtume suteikti žodį tarybos atstovui, pono Nilsonui, kuris yra atvykęs iš uh, Švedijos sausnis, Stokholmo. Dėkuoju, pirmkė, aš ilgai nekalbėsiu. Labai atidžiai klausiausi šios diskusijos ir tikiuosi, kad e, mes ir ateityje su jumis bendradarbiausime. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tik į vieną dalyką. Atsakydamas į kolegos klausimą. Jis iškėlė labai svarbų klausimą, labai teisingai paklausė, kas yra Stokholmo programa. Šios programos iš tikrųjų dar neturime, jos dar nėra. Ji turėtų e, atsirasti tik tai gruodžio 10 dieną, kai valstybinarių vyriausybių ir valstybių vadovai jai pritars, po to, kai vyks konsultacijos su pilietinė visuomenė ir mes tikimės, kad gruodžio 10 dieną bus patvirtinta programa, kuri padės mums užtikrinti didesnį saugumą mūsų piliečiams. Dėkoju pono Nilsinui. Mes galime tik tai pritarti jums, kad ir mes tikimės, kad gruodžio 10 dieną Stokholmo programa taps realybę. Kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 12 dieną. Dėkuoju visiems.